Ponios ir ponai, taryba posėdėje nominavo kandidatą Europos komisijos pirmininko postui. Pirmiausia, posėdis pats buvo labai aršus, labai sudėtingas, tokio net nebuvo iki šiol. Ir šiek tiek padedant Europos parlamentui, Žanas Kolas Junkeris buvo nominuotas kandidatu e, Europos komisijos pirmininko postui užimti. Taigi, ponė Junkerį, sveikinu Jūs. Mes džiaugsimės galimybę išgirsti Jūsų prisistatymo kalbą. Būtent siekiant Europos komisijos pirmininko posto. Jūs daugelį kartų jau buvote Europos parlamente, jūs mūsų esate pažįstamas, norėčiau pasveikinti jūs su šia nominacija ir suteikiu jums dabar žodį. Bonjour, monsieur le président. E, labas rytas, pirmininkė, Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai, gegužės 25 dieną ES piliečiai tarė mums žodį. Ir jiems atsiuntė tvirtą signalą, kartais jis buvo prieštaringas, Šiandien ir per ateinančius metus mes turime atsakyti į tą jų žodį, sureaguoti į jų lūkesčius, į jų nerimą, viltis ir į jų svajonės, nes Europoje yra vietos svajonėms. Būtent čia, Europos parlamente, demokratijos Europos centre, aš noriu pristatyti Jums pagrindinės gairias kurios bus pagrindinės e, gairias būsimai komisijai per atenčius metus. Kalbėjau apie bendrasias, kalbėsiu apie bendrasias gairias. Jas trumpai apibūdinsiu ir aš jau pateikiau raštu jums tas gairias visomis oficialiomis kalbomis, nes visos kalbos yra lygiavertės. Ir norėčiau padėkoti vertėjams raštu kurie nemiegojo turbūt naktį e, versdami tą tekstą, kurį išplatinau vakar vakare. Komisijos išsami e, programa e, bus bendra komisijos programa, o jūs e, turėsite rūdienį patvirtinti šią komisiją. Parlamentas ką tik pradėjo naują kadenciją. Tai yra parlamentas, kuris skiriasi nuo ankstesnių. Jūs esate pirmas parlamentas, kuris iš tikrųjų visomis prasmėmis išrinksite komisijos pirmininką tai bus e, naujas požiūris. E, jūs e, po rinkimų kalbėjote, kad reikia atsižvelgti į visuotinių rinkimų rezultatus. Ir tą darydami jūs suteikėte tikrą prasme, tikrą reikšmę demokratinę ir politinę 17 straipsnio 7 septintai daliai kalbu apie Lisabonos sutartį. Be jūsų pagalbos, be jūsų tvirtų argumentų šis straipsnis būtų visiems laikams likęs mirusių, o jūs kalbėjote apie demokratijos principus ir jūs teisingai e, darėte. Parlamentas, kuris e, kalba apie demokratijos principus, atlieka kilnų darbą. Ir E, nereikėtų jo kritikuoti vadovaujantis neteisingais argumentais. Taip pat norėčiau e, pagerbti kitus kandidatus, kurie e, įvedė gyvumo į mūsų demokratinės diskusijas. Jeigu jų politinė šeima būtų laimėjusi rinkimus, tai aš būčiau pirmasis, kuris būtų reikalavęs, kad Europos parlamentas suteiktų jiems įgaliojimus vadovauti kitai komisijai. Parlamentas ir komisija yra dvi bendrijos institucijos, kurios yra tikros e, europinės institucijos. Taigi yra visai normalu, kad Europos parlamento pirmininkas ir komisijos, komisijos vadovas e, palaikytų darbo santykius ir e, kad tie santykiai būtų privilegijuoti. Mes E, turime galvoti apie bendriją, bet neturėtume galvoti, kad esame prieš nusistatę vadovų tarybą ar ministrų tarybą. Ir e, Europa nenusistačiusi prieš valstybės narės ar prieš tautas. Mes, parlamentas ir komisija, veiksime bendrų interesų labui ir aš sieksiu, kad mes tą darytume kartu. Vadovų taryba pasiūlo kandidatą į komisijos pirmininkus. E, ir tai nėra e, sekretorė tarybos ir komisija nevykdo tik kitos institucijos e, nurodymų, nėra kažkokia techninė tarnyba. Tai yra politinė struktūra ir aš pasakysiu, kad bus dar labiau politinė jinai. Ir jos sandara turi atspindėti e, daugumos minčių, e, atspindėti daugumos mintis. Ir mes turime e, taikyti panašius principus kaip ir Europos parlamente. Komisijos pirmininkas yra renkamas Europos parlamente. Ir e, tai nereiškia, kad jis turės priimti nurodymus. Bet nebejokite, nebejokite nei sekundės, kad, me, kad e, mes sieksime, kad deramai dirbtų komisijos nariai, kuriais jūs pasitikėsite. Ir mes e, laikysimės e, te, teisėkros iniciatyvų principo, mes su jumis bendrausime tą prasme. E, taip pat klausimų, e, E, klausimų teikimas. Ši procedūra išliks tokia, kaip ir yra. Komisijos narių aš prašysiu, kad dažniau dalyvautų kur kas tvirčiau svarbiuose triloguose ir e, norėčiau, kad taryba tą patį darytų. Aš taip pat sieksiu kad būtų viešai skelbiamas ir privalomas lobistų sąrašas. Aš norėčiau, kad europiečiai žinotų, kas atėjo susitikti su kuo, kas kalbėjo su kuo ir norėčiau, kad kitos institucijos taip pat e, darytų. Aš sieksiu, kad Procedūros taisyklės susijusios su įvairiais e, leidimais susijusiais su GMO e, būtų vieši. Aš nenorėčiau, kad komisija spręstų, kai e, kitai pasisako dauguma valstybių. Kalbant bendrai, ponės ir ponai, reikėtų e, atsisakyti ideologinių diskusijų, kurios tik tai gilina pasiskirstimus. Mes turėtume kalbėti apie svarbius dalykus, apie tvirtus įsitikinimus ir ambicijas, kurios toli nuves. Aš e, siūlau pasirinkti pragmatizmą kaip mūsų metodą. Ir e, mes turime siekti, kad mūsų darbai būtų naudingi visiems europiečiams vyksta e, dažnai tarp institucinės diskusijos ir jos tik labiau nutolina mus nuo Europos piliečių. Ir aš vyriausybėms sakysiu, e, dažniau atsispirkite pagundai kritikuoti tarpusavėje sprendimus, kuriuos priemėte Briuselėje. Jeigu sakėte taip, Briuselėje nebesakykite ne kitur, niekada nesakykite e, po e, tarybos, e, vadovų tarybos e, posėdžių, kad jūs laimėjote, o kiti pralaimėjo. Europoje mes visi laimime ir kartu mes pralaimėsime. Europa tapo nebesuprantama, nes gana dažnai mes karikaturizuojame ją. E, dažnai nukrypstama į nacionalinius dalykus. Europa yra kolektyvinis žaidimas. Taikime bendrijos, taikome bendrijos metodą. E, sakykime taip, bet veiksmingai dirbkime ir mes esame kur kas labiau patikimi negu uh, vyriausybių tam tikri sprendimai. Mes turime palaikyti tarp vyriausybinį metodą. Na, ponia pirmininkė, aš dabar kalbėsiu pasaulio futbolo čempionų kalbą. Taigi, ponia pirmininkė. Europa dabar neteko pasi, piliečių pasitikėjimo. ES ir piliečių nepasitikėjimas vieni kitais išaugo. Piliečiai mato, kad ES tapo akla, kurčia ir nejautri. Ir dažnai ES institucijų veiksmai reikalauja išsamesnio paaiškinimo. To reikalauja piliečiai. Europa, ponia pirmininkė, reikalauja didžiulės reformų darbo atvarkės. Dabartinis status quo yra nepakankamas. Mums reikia išplėsti dabartinį status quo, jį atnaujinti. Mes norime priartėti prie žmonių. Nes dabartinė situacija yra pernelik pavojinga, pernelik rizikinga, bet e, Galbūt ir, ir tos reformos gali būti rizikingos, tačiau tie, kurie nerizikuoja, iš esmės nieko nepasiekia. Mes turime rizikuoti, mes turime reformuoti ES, kad taptumėt konkurencingesni, kad ES taptų konkurencinga pasauliniu lygmeniu. Dabar tokia nėra dėja. Mes sustojame, trykčiajame vietoje. Konkurencingumas dažnai yra painiojamas su socialinių paslaugų mažesnių teikimo arba apkarpimu. Bet ne, taip nėra. Konkurencingumas yra susijęs su, su trijų aspektų koncepcija. Pirmiausia, ES turėtų būti tinkama tiek investuotojų, tiek žmonių, pačių paprastų piliečių gyvenamąją vietą. Reikia prisiminti, kad ekonomika turi tarnauti žmonėms, o ne atvirkščiai. Ekonomika turi būti skirta žmonėms. O tai reiškia, kad e, vidaus rinkos taisyklės nėra vertingesnės už socialinės taisyklės. Taigi vidaus rinka nėra viršesnė, nėra vertingesnė už socialinę rūpybą už socialinius klausimus. Aš esu socialinės rinkos šalininkas. Liudvikas Erhardas kartą pasakė, kad gerovė turi būti prieinama visiems. Tai turi būti mūsų ekonominės ir socialinės politikos kredo. Atsižvelgiant e, į buvusią finansinę krizę, mes matome, kad iš tiesų mes pralaimėjome atsisakę socialinių vertybių, atsisakę tų vertybių, kurios būtent užtikrina žmonių gerovę. Ne socialinė rinkos ekonomika pralaimėjo, bet pralaimėjo atvirkščiai kita liberali ekonomika. Ir ekonomika klestės tik tai tuo atveju, jeigu bus užmėgstas socialinis dialogas. O socialinis dialogas nukentėjo per pastarąją krizę. Pirmiausia, šitas socialinis dialogas turi būti vystomas ne tik tai nacionaliniu, bet ir europiniu lygmeniu. Aš norėčiau, ponia pirmininkė, kad socialinis dialogas būtų sustiprintas. Taigi būtent mes turime ne tik tai įtvirtinti Europą kaip e, ekonomikos, kaip puikia gyvenamąją, kaip puikia e, gerovės vietą, bet ir kaip tvarę vietą, kurioje būtų vystama ekonomika, kurioje būtų užtikrinama socialinė rūpyba, kuriame, kurioje būtų investuojama ir būtų užtikrintas konkurencingumas. O ką mums to viso reikia? Mes norime sugražinti žmonės į Europą. Augimo paketas, konkurencingumo paketas, investicijų programos. Jos yra skirtos vienam tikslui būtent žmonės gražinti į visuomenę, į Europą. Mes matome, kad e, dabar prie ES artėja 29 valstybė narė. Tai yra valstybė, kurioje yra daug jaunų bedarbių, kur yra didžiulė socialinė atskirtis, kur yra daugybė problemų. Aš norėčiau, kad šita 29 valstybė narė, tiksliau būsima valstybė narė, taptų tikrai puikia šalimi. Ir kad ten būtų vystamas puikios investicinės programos. Aš norėčiau, kad 2015 metų vasario mėnesio būtų įgyvendintas, tiksliau būtų pateiktas ir paskui įgyvendintas tas investicijų ir augimo paketas. Aš norėčiau, kad per pastaruosius trejus metus būtų skirta apie 300 milijardų eurų būtent privačioms ir kitokioms investicijoms. Aš norėčiau, kad Europos parlamentas man pritartų būtent vystant šią ryštingą investicijų programą. O tam reikia, žinoma, išnaudoti struktūrinius fondus, tikslingai naudotis atitinkamus finansinėmis priemonėmis, Europos investicinis bankas taip pat galėtų prisidėti prie infrastruktūros projektų, investicinio projekto. Mums reikia investicijų taip pat į plačią juoščio ryšio plėtrą, į energetikos tinklų plėtrą, į transporto infrastruktūrą, į pramonės centrus. Mums reikia sugražinti pramonę į Europą. Todėl mums reikia daugiau investicijų į pramonės rytis. Taip pat mokslinių tyrimų, atsinaujinančios energetikos rytyse reikalingos investicijos. Atsinaujinančios mm, energijos šaltiniai, jie tarnauja ne tik žmonėms, ne tik namų ūkiams, bet jie skirti ir tam, kad Europa ateityje vystytus tvariai, palyginti su kitomis ekonomikomis visame pasaulyje. Daugiau investuojant į Europą. Tai yra Europa, kurioje užtikrinama gerovė. Tokioje Europoje kūrimas darbo vietos. Tai būtent e, investicijos tai yra geriausias bedarbių šalininkas. Mes turime mažinti jaunimo nedarbą. Aš, aš manau, kad, e, e, kad atitinkama amžiaus riba būtų pakelta nuo 27 iki 30 metų, bet palaipsniui, žinoma. Ir kad būtų didesnis dėmesys kreipiamas į mažas vidutinės įmonės. Nes vid, mažos vidutinės įmonės, jos dirba smarkiausiai, ant jų laikosi ekonomika. Mes turime nuveikti daugiau, būtent investuojame į šias e, įmonės ir sumažindami biurokratinę naštą šioms įmonėms. Taip pat mes turime e, rimčiau laikytis subsidiarumo principo. Nuo Maastrichto sutarties mes kalbame apie tinkamą subsidiarumo principą taikymą. Tačiau mes taikome šitą principą su didžiulėmis problemomis. Nes e, iki šiol dar nėra panaikinta tiek daug biurokratijos, kad įmonėms būtų rimtai padedama. Aš manau, kad subsidiarumo principas turėtų būti taikomas visose srityse. Nuo mažiausio lygmens iki pat aukščiausio. Aš manau, kad e, ir Europos komisija taip pat turėtų rūpintis būtent visomis problemomis. E, ne tik pačiomis didžiausiamis, bet ir mažomis, kurios rūpi mūsų žmonėms. Visą tai, ponia pirmininkė, turi būti suderinta su stabilumo paktu. Taigi stabilumo ir augimo paktas nebus pakeistas. Taip, jo esmė išliks tokia, kokia yra. Europos vadovų taryba nustatė tokį, tokius mūsų tikslus, būtent tai susijusius stabilumo ir augimo pakto ir mes laikysimės tų nuostatų. Stabilumas iš esmės tai yra principas, kurio reikia laikytis ilgai ir nuolat. Ir šiuo atveju Europa neturi laužyti savo pažadų susijusių su stabilumo užtikrinimu. Aš bent jau taip stengiuosi, stengsiuosi. Europos vadovo taryba taip pat e, nustatė, kad, tas, e, kad ta lankstumo marža, būtent susijusi su stabilumo paktu, tai nustatė, kuri, kuri buvo nustatyta 11-12 e, metais, taip pat turėtų būti išlaikyta. Mes praeitie užtikrintume atitinkamą lankstumą ir ateityje taip pat jį užtikrinsime. Ir norėčiau pasakyti, ponė pirmininkė, kad tai, ką mes praėjusiais metais nustatėme, ką mes pasiekėme, iš tikrųjų yra tikrai puikūs pasiekimai. Aš buvau Eurogrupės pirmininkas. Iš tikrųjų, Dirbdamas e, tą darbą aš jau susipažinau e, būtent su Europos komisijos darbu ir tęsiu šį darbą ir toliau. Euro, e, euro krizės metu iš tikrųjų tai nebuvo euro krizė, tai buvo skolų krizė. Aš pamačiau, kad mes iš esmės skrydžio metu turime remontuoti sugedusią lėktuvą. Ir matau, kad tam reikėjo atitinkamų gebėjimų. Reikėjo sunkaus darbo, ne išdailintos politinės retorikos, ne estetikos mums reikėjo tuo metu, bet sunkaus darbo. Ir mes atlikome tikrai puikų darbą. Ir mes e, girdėjome daugybę kartų, kad eurozona sugrius, kad jinai nėra tvari. Ir daugybė spekuliantų juokiasi, ir tikėjosi, kad e, e, iš eurozonos išstos daugybę valstybių narių. Bet mes padarėme viską, kad ne viena valstybė narė, pavyzdžiui, Graikija, neišstotų iš eurozonos ir kad eurozona išliktų tvirta ir stabili. Pone pirmininkė, bet mes padarėme žinoma ir klaidų. Sugedusią lėktuvą taisyti skrydžio metu tai nėra paprasta. Iš tiesų kartais tokiu atveju nudegime pirštus. Ir aš norėčiau ateityje pasirūpinti, kad jeigu mes kalbame apie suderinimo programas, aš jau prieš taikydamas tokią programą prašysiu atlikti tos programos poveikio tyrimą būtent socialiniams klausimams. Tai būtent iš, iš esmės tokios suderinimo programos nebus vykdomos anksčiau, tai yra iš anksto neišnagrinėjus jų socialinio poveikio. Ir aš taip pat norėčiau, kad kiekvieną kartą, kai tik tai vykdomos tokios programos, turėtume ir planą B, kuriuo mes galėsime remtis tokiu atveju, kaip pavyzdžiui mikro arba makro ekonominės prognozės nepasitvirtina Nes iš tiesų e, tokios prognozijos ir yra mūsų būsimų programų pagrindas. Todėl mes turime remtis kitais planais, jeigu nepastvirtina tos prognozijos. Netrodo, kad aš jūs įtikinau. Aš taip pat persvarstyčiau trojkos priemonės funkcionavimą. Parlamentas pateikė atitinkamus pranešimus kad trojkos veikimas iš tiesų susijęs su demokratijos deficitu. Todėl aš manau, kad mes turime parlamentarizmo lygmenį įtraukti būtent į trojkos veiklą. Kad būtent trojka veiktų ir skaidriau, atsakingiau ir remdamasi atskaitomybę. Pone pirmininkė, negalime išleisti tų pinigų, kurių neturime deficitus ir skolą. Ir skolas turime pakeisti idėjomis, jos egzistuoja. Mes geriau turime panaudoti skaitminės technologijos galimybės, be jokių sienų turime uh, sulaužyti nacionalinių telekomunikacijų apribojimus, patentus, autorinių teisų apribojimus. Uh, Turime panaikinti tas kliūtis, kurios trukdo augimui. Tarptinklinio, tarptinklinio ryšio mokesčiai turi dinkti Europoje ir jie dinks. Jeigu mums pavyks įgyveninti tai tikrą skaitmeninę bendrąją rinką, galime sukurti 250 milijardų eurų, kas papildomai skatins augimą Europoje. Mums reikia, kaip dažnai sakoma, e, ypač per Ukrainos krizę, mums reikia atsparios energetikos sąjungos, e, kuri apimtų taip pat ir klimato kaitos politiką. Turime reorganizuoti Europos energijos politiką, kad ji taptų nauja Europos energijos sąjunga. Turime sutelkti išteklius, suderinti infrastruktūrą ir E, suvienyti savo darybinės galės trečiųjų šalių atžvilgių, turime diversikuoti energijos išteklius e, ir sumažinti kai kurių mūsų valstybių narių didelę priklausomybę nuo e, energijos šaltinių. Aš manau, kad energijos sąjunga taps E, pirmaujančią pasaulyje pagal atsinaujinančių išteklių panaudojimą ir mes žymiai sustiprinsime energetinį efektyvumą, viršydami 20 metų tikslus, ypač pastatų e, atžvilgių 30 procentų tikslas iki 30 metų yra minimumas mano e, nuomonė. Negalime apsimetinėti, kad esame lyderiai klimato kaitos politikoje jeigu efektyviau nenaudosime energijos. Vidaus rinkos kūrimas turi būti užbaigtas. Jeigu sėkmingai tai padarysime, mes pridėsime dar 250 milijardų papildomos vertės Turime tai padaryti, turime papildyti naujasias Europos bankų taisyklės kapitalo rinkų sąjungą. Turime gerinti ekonomikos finansavimą ir todėl e, turime toliau plėtoti integruotas kapitalo rinkas. Tai sumažins kapitalo paieškos kainą ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Laisvas darbuotojų judėjimas yra vienas svarbiausių rinkos ramščių, vidaus rinkos ramščių. Aš ginsiu šį principą. Laisvas judėjimas yra galimybė, negrėsmė. Taisyklės nesikeis. Būtent nacionalinės e, vyriausybės turės kovoti su e, piknaudžiavimu savo šalise. Aš pradėjau darbuotojų komandiravimo peržiūrą ir jos įgyvendinimo peržiūrą. Turime kovoti su socialiniu dumpingu ir tai darysime. Aš kovosiu su mokesčių vengimu ir mokestiniu sukčiavimu. Aš pasisakau už ES lygmens e, įmonių mokesnės bazės suderinimo dokumentus. Turime kovoti su e, pinigų plovimu ir tai darysime. Dėl ekonominės ir pinigų sąlygos, gerbimas pirmininkė, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad krizė dar nesibaigė. Krizė nesibaigė. Ji nesibaigė, nes 25 milijonai vyrų ir moterų neturi darbą. Nesibaigs krizė tol, kol mes neatstatysime galimybės įsidarbinti. Dėl to mes turime geriau derinti mūsų ekonominę politiką. Turime E, įdėkti ekonominę valdyseną, tam tikrą specialią ekonominę valdyseną ir mes tą padarysime. Mes būsime labai reiklus e, dėgiant struktūrinės e, reformas, kurios vidutinės struktūrinės laikotarpiu turėtų prisidėti prie Europos ekonomikos augimo. Jeigu eurozonos valstybės E, darys ypatingas e, pastangas, mes turime pagalvoti apie finansinės paskatas, kurios lydėtų šį procesą. E, taip pat kaip kad turime galvoti apie biudžeto pajėgumus deramus eurozonoje. Mes dažnai apsijuokėme E, dėl to, kad turime valiutą, kurioje viena iš stipriausių Europoje ir dažnai mūsų atstovavimas prieštarauja tam dalykum. Aš norėčiau, kad ekonominė ir pinigų sąjunga ir eurozona būtų atstovaujama e, Bretton Woods institucijose vieno asmens, kad turėtume vieną kėdę, vieną vietą. Tartautinėme valiutos e, fonde Mes turime galvoti apie e, taip pat laisvos prekybos susitarimą su jungtinėmis valstybėmis. Aš, pas, valstybėmis. aš pasisakau už tai, kad būtų baigta, e, baigtos darybos dėl šio susitarimo, nes yra keista, kad tokioje didžiulėje, m, e, didžiulės galimybės, dvi didžiausios galimybės amerikiečiai, europiečiai kol kas neturi tokio susitarimo. Bet reikia pasakyti, kad mes nepasirašysime to sustarimo bet kokią kainą. Mes negalime atsisakyti sveikatos apsaugos socialinių standartų. Negalime atsisakyti mūsų reikalavimų e, duomenų apsaugos srityje. Aš nenorėčiau, kad duomenų apsauga. Noriu, kad, e, kad tai būtų neginčytinas klausimas mūsų darybose. Taip pat nereikia paralelinių jurisdikcijų, nereikia slaptumo. Mes e, turime ir JAV, ir Europoje taikyti atvirai visas taisyklės. Mes turime taikyti teisės ir turime užtikrinti, kad dėrybos e, vyks pakankamai e, skaidriai, užtikrins absoliutų skaidrumą. Aš nekalbu Atsiprašau, nekalbu apie dokumentus dėl darybų strategijos, bet apie kitus dokumentus, kurie turi būti viešai skelbiami pateikti šiam parlamentui ir nacionaliniams parlamentams, jeigu mes sieksime mišaus susitarimo. Mes neturime kažko uh, slėpti, mes tikrai nenorime slėpti ir turime tais dokumentais tą parodyti. Europos sąjunga yra vertybių sąjunga. Mes susitikriname pasitikėjimą ir užsitikrinsime toliau jį, jeigu visame pasaulyje, jeigu ir toliau laikysimės pagrindinių vertybių. Aš norėčiau turėti komisijos narį, kuris būtų atsakingas už pagrindinių teisių hartijos taikymą ir norėčiau, kad ES kaip galima greičiau e, Europos žmogaus teisų ko, prisijungtų prie žmogaus teisų konvencijos Europos tarybos. Ir aš sieksiu įtikinti tarybą, kad kaip galima greičiau būtų patvirtinti atitinkami dokumentai. Imigracija. E, teisėta, neteisėta imigracija. Tai yra temos, kurios beveik kasdien e, iškyla diskusijose tarp piliečių. Mes e, turime įtvirtinti prieglopščio politiką ir aš noriu pasiūlyti bendrą prieglopščio politiką. Mes turime pagalvoti apie teisėtą imigraciją, pamastyti apie tai. Turime galvoti apie legalę imigraciją E, per, e, nes Europai per atenčius 50 metų e, to reikės. Pasižiūrėkime, kaip veikia Kanada, Australija, JAV. Mes turime taip pat e, veikti. Aš Ehm, tikėjausi, kad bus tokių susijaudinimo momentų ir štai staiga pamatėme, kai aš kalbu apie imigraciją, kad taip įvyko. Mes turime sustiprinti savo išorės sienas, turime kovoti su nusikalstamomis grupuotėmis, kurios naudojasi kitų nelaimėmis. Ir e, E, turime e, dirbti e, su kitomis šalimis, daryti, žiūrėti, kas vyksta kitur prie žmonėms lipant į laivus ir bandant pakliūti pas mus. Mes turime kovoti su nelegale migracija, bet turime suvokti, kad Kipro, Italijos, Graikijos, kad ne tik tai tos šalis kenčia nuo nelegalios migracijos problemų ir pabėgėlių. Yra visos Europos problemos. Dėl užsienio politikos, ponė pirmininkė, nenorėčiau pasakyti daug, bet užsienio e, saugumo e, politikos mums reikia. Ir iš tiesų aš pasirūpinsiu tuo, e, kad įgaliotinis arba įgaliotinė užsienio reikalų sričiai galėtų dirbti netrukdomai ir vykdyti atitinkamą veiklą, būtent užtikrindama saugumą bei gerovę Europos Sąjungai. Tai būtent e, vyriausias įgaliotinis arba įgaliotinė turi nuveikti labai daug. Iš tikrųjų, darbo sritis yra labai plati. Ir jai turi padėti visi už atsakingus sektorius atsakingi komisijos nariai. Čia mes kalbame ne apie tai, kad ES taptų kažkokiu NATO analogu. Žinoma, ES su NATO bendradarbiauja ir bendradarbiausia e, toliau, bet gynybos srityje mums reikia stipresnio bendradarbiavimo. Taip Lisabono sutartyje taip pat ir numatyta. Pirmiausia, mums reikia e, labiau e, bendradarbiauti būtent įsigijant atitinkamą įrangą, būtent vykdant viešuosius pirkimus. Pone pirmininkė, per artimiausius penkerius metus į ES neįstos jokia nauja narė. Nes e, mes nematome, kad e, dabar iki 2019 metų nors viena šalis kandidatė įvykdys visus stojimo kriterijus, bet dėrybos tęsiamos toliau. Ir kitos Europos tautos arba šalis turi gauti atitinkamą europinę perspektyvą, kuri būtų sąžininga ir skaidri. Kad būtent tos valstybės, tos e, e, kandidatės valstybės, kurios yra dabar Balkanų regione, kurios turi tikrai tragišką istoriją, galėtų tikėti bendra mūsų ateitimi. Pirmininkė, aš uh, norėčiau kalbėti apie tai, kad mums reikia stipresnės pramonės politikos Europoje, kad galėtume e, užsitikrinti didesnę e, dalį pramonės ES BVP, daugiau negu 20 e, procentų. Taip pat norėčiau kalbėti apie Ukrainą. E, Ir mes e, sakome, kad tai yra Europos tauta ir kad e, ta šalis turi vietą Europoje. Taip pat būčiau e, norėjęs Jums papasakoti išsame apie tai, kodėl manau, kad būtina, kad Eura, Europos Sąjungoje turėtume e, minimalų atlyginimą, minimalės socialinės pajamas. E, norėčiau papasakoti Jums apie tai, kaip esu įsitikinęs, e, įsitikinęs dėl visuotinės svarbos e, ir viešųjų paslaugų svarbumo, jas reikia išsaugoti ir jos nebeturi atsidurti kažkieno malonėje. Taip pat, ponios ponai, būčiau norėjęs dar papas, pakalbėti apie Afriką. Afrika. Afrika kuri dažnai yra nelaiminga ir dažnai pamirštama, bet tai yra nepaprastai turtingas kontinentas ištekliais ir žmogaus ištekliais. Nepamirškime, kad e, tie skandalai, tragedijos, e, dramos, kurios kartojasi kiekvieną dieną, kad žmonės mirsta iš bado, kad 25 tūkstančiai vaikų miršta kasdien, kasdien E, tai reiškia, kad Europa, kad jie miršta iš bado, tai reiškia, kad Europa dar nebaigė savo darbų. Europa turi veikti, kad pakeistų šią situaciją. Taip, gerbimas pirmininkė, reikėtų, kad mes rastume naują išeities tašką. E, prisiminkime, kas buvo pasakyta 25 gegužės, bet e, tai nėra nei revoliucija, nei kontrrevoliucija. Jeigu mes norime, kad europiečiai kurie e, pamiltų iš naujo Europą, pasakyti e, kad mus pamiltų, tai pasakykime, kad mes didžiuojamės Europą, kad didžiuojamės tais pasiekimais Europos, pasiekimais per praeitus dešimtmečius. Dažnai yra sakoma, kad pasirinkimas tarp taikos ir karo nebėra aktualus, tačiau dialogas tarp karo ir taikos išlieka Matome įtampą prie sienų, matome konfliktus prie Europos sienų ir matome, kad taika nėra amžina mūsų kontinente, kad jinai nėra garantuota. Didžiuokimės praeitomis kartomis mūsų tėvais, mūsų seneliais, kurie grįžo iš mūšio lauko, grįžo iš koncentracijos stovyklų ir kurie pasakė, niekada nebenorime matyti karo. Te, Jie kalbėjo už vieningą Europą, taigi nepamirškime to. Didžiuokimės tuo, kad mes devintame dešimtmetyje daugą pasiekėme, kad mums pavyko suderinti Europos istoriją ir geografiją. E, ir kad mes baigėme tą paskirstimą likusi po karo, kai Europa buvo padalinta į dvi dalis. Ir geografija ir istorija buvo suvienita ir aš norėčiau e, pasidžiaugti tuo, kad Centrinė ir Rytų Europa apsisprendė imti istoriją į savo rankas ir nusprendė e, kurti istoriją. Ir daugiau e, nebereikėtų kalbėti apie senas naujas valstybės narės, tai yra e, vis, valstybės narės, nėra naujų ar senų valstybių narių. Taip pat turime didžiuotis tuo, kad sukūrėme bendrąją valiutą. Bendra valiuta nedalyja Europos, ji gina Europą, gina Europą, gina. Europą. gina. Gerbiamas pirmininkė, aš 20 metų buvau savo šalies finansų ministras. Kas pusmetį aš turėjau vykti į Briuselį tam, kad dalyvaučiau e, posėdžiuose, kur buvo derinami valiutų kursai. Ir aš turėjau tą daryti visą laiką ir matėme, kaip, pinigų, kaip pavojingi buvo pinigų reikalai e, Europai. Ir kartais e, šalys prarasdavo tarsi orumą, nes nebegalėjo būti konkurencingos, jų valiutos buvo e, devalvuojamos. Ir aš mačiau labai skaudžių dalykų E, tie, kurie turėjo didinti išorinę vertę valiutos, to nenorėjo, nes bijojo prarasti rinkas, kiti elgėsi atvirkščiai dėl to, kad e, bijojo infliacijos. Jeigu pasižiūrėsime įvykius Ukrainoje į ekonominę ir finansų krizę, nuo kurios kentėjome, galvosime apie globalius e, mūšius, tai turime pasakyti, kad jeigu mes e, neturėtume bendrosios valiutos, tai dabar dar toliau kariautume Europoje Vokietija su Prancūzija, Ispanija, su Italija ir panašiai. Euras įvedė tam tikrą drausmę ir tai yra didžiulės ambicijos. E, Euras, e, ši pinigų santvarka mus apsaugo Graikija, gerbimas pirmininkė. Graikija nenorėjo palikti eurozonos ir mes nenorėjome, kad taip atsitiktų. Kaip dėl Britanijos? Kaip dėl Britanijos? Aš ginu bendrąją valiutą, nes ji saugo Europą, jos ekonomiką ir piliečius. Monsieur le Président, si nous n'avions. Gerbiamas pirmininkė, jeigu mes nebūtume padarę to, e, ką darėme, būtų buvę e, daug problemų, jeigu mes nebūtume siekę kurti taikos, e, suderinti istorijos ir geografijos Europos, Europą, jeigu nebūtume įdėgę bendrosios valiutos ir nebūtume sukūrę didžiausios pasaulyje vidaus rinkos Europoje. Kokia būtų mūsų šiandien padėtis, kur mes būtume šiandieną? kur mes būtume. Mes nebūtume silpni, neturime jokių vertingų, tvirtų įrankių. Nei mes turime galvoti apie mūsų pirmtakų įsitikinimus, nes tai yra mūsų pirmtakų Europa. Tai yra kontinentas, kuris užtikrina, kad Europoje gyventai žmonės gali gyventi taikoje ir palyginti e, gerai gyventi. Šlaim. Aš, ponė Junkerė, iš esmės jūs neturite taip garsiai kalbėti. Ir aš norėčiau kolegų paprašyti, nenutraukite mano Junkerio, nerėkaukite iš vietos. Monsieur le Président, je ne veux pas. Gerbiamas pirmininkė, aš nenorėčiau matyti tokios Europos, kuri būtų istorijos užrybėje, kuri e, žiūri į kitus, kai kiti juda į priekį. Ir e, aš noriu Europos, kuri laimėtų, kuri apsaugotų, kuri būtų, kuri būtų pavyzdys kitiems. Ir kad taip atsitiktų, vadovaukimės principais ir įsitikinimais, kuriuos mums paliko didieji europiečiai ir e, kurie buvo anksčiau mūsų. Norėčiau pagerbti Žaną Delorą, puikų, išskirtinį komisijos pirmininką. Ponas Deloras yra mano draugas ir mokytojas ir e, jo darbai mane įkvėps kasdien. Norėčiau pagerbti ir François Mitteraną, kuris pasakė, kad nacionalizmas veda tik e, link karo ir jisai buvo teisus. Et je veux rendre hommage à Helmut Kohl. Taip pat norėčiau prisiminti e, Helmutą Kolį, kuris yra gyvas pavyzdys didžiausio europiečio, kurį man kada būtų tekę sutikti. Faisons, faisons comme eux. Dirbkime kaip ir jie. Jie turėjo kantrybės, drąsos, ryšto ir tos pačios drąsos, ryšto ir kantrybės reikia mums. Ir tai yra susijęs su ilgalaikė perspektyva, su didžio, didelėmis ambicijomis. Mes galime padaryti labai daug Europai, e, piliečiams, pasauliui. Visi kartu. Ačiū Jums už Jūsų dėmesį. Dank. Ačiū, panė Junkeri. Dabar norėčiau steigti žodį frakcijai pirmininkams ir neprisijungusiojo frakcijai. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Weberiui, Europos liaudės partijos pirmininkai. Pone pirmininkė, ponė Žana Klaudė Junkerį, šiandien yra tikrai puikiai diena Europai. Europa, Europos institucijos per pasarasias savaitės parodė, kad mes gebame puikiai ir veiksmingai veikti. Piliečiai, kurie pasaulio Europos parlamento rinkimuose, jie norėjo daugiau demokratijos, reformų. Ir mes Europos parlamente, nepaisant tų baisių finansinės krizės pasiekmių, mes stengiamės kurti geresnę Europą. Taigi, Europa, Europos parlamento rinkimais parodė, kad mes tampame demokratiški. Ir mes pasiekime tam tikrų, tam tikrų pergalių ir pažangos. Mes matome, kad vėl to žengėme žingsnį teisingą linkmę. Tai bet kokiu atveju yra tikrai puikia pradžia. Na, galima pritarti kandidato koncepcijai, galima jo mintims pritarti arba nepritarti, tačiau bet kokiu atveju mes esame demokratinė institucija. Mes turime prieš rinkimus pasakyti piliečiams, kur mes einame, ko mes siekiame. Tai yra žymiai geriau negu pasakyti tai po rinkimų. Todėl mes priartėjame prie demokratėjimo ir bet kokiu atveju mes jau nežengsime atgal. Šiandien yra puikia diena Europai. Ir kaip frakcijos pirmininkas aš norėčiau pasakyti, kad tai yra puikia diena mano frakcijai ir mano partijai. Štai stovi Europos liaudės partijos kandidatas. Dėl jo kandidatūros mes balsuosime. Aš norėčiau a, priminti, kad Graikija, Portugalija, Ispanija, Airija tai yra šalis, kuriuose valdo dešiniosios partijos, tai yra liaudės partijos. Mes matome, kad e, buvo priimta daugybė nepopuliarių sprendimų, buvo padidinti mokesčiai, buvo e, įgyveninta taupimo politika, bet Liaudės partija, dešinieji, gebėjo paaiškinti savo sprendimus tose šalyse ir paaiškino, kad reikia vis dėlto tam tikrų gelbėjimo mechanizmų, kad reikia solidarumo. Šitie sudėtingi sprendimai praėjusiais metais buvo kritikuojami visų. Bet mes, Europos liaudės partija ir Žanas Klaudas Junkeris, mes gynėme tuos sprendimus. Ir aiškiname žmonėms, kad jie yra būtini. Ir galbūt dėl to aiškinamojo darbo Europos parlamente Europos liaudės partija tapo stipriausia frakcija. Žanas Klodis Junkeris šios rinkimus laimėjo Jis yra teisingas žmogus, tinkamas žmogus, būtent tinkamiausiam momentu. Žanas Klaus Junkeris yra Europos liaudės partijos kandidatas. Taip. Tačiau jis stengiasi pasiekti ir viso parlamento pritarimą. Toks yra demokratijos principas. Tai yra pasiruošimas kompromisams, atsižvelgimas į kitų idėjas. Jis gali išgirsti kitų žmonių mintis ir balsus. Iš esmės, Žanas Klaus Junkeris e, yra ne tik mūsų frakcijos arba partijos kandidatas, jisai yra žmogus, kuris siekia konsensuso ir kompromiso. Jisai siekia suvienyti visą Europos parlamentą. Jisai kalbėjo apie reformas, apie pažangą, apie naujus uždavinius. Taigi uždaviniai aiškus, jie yra aiškiai apibūdinti. Taigi būtent mums reikia augimo, konkurencingumo užtikrinimo, mums reikia sugražinti pramonę į Europą. Kitas dalykas, mes turime užtikrinti stabilumo sąjungą, būtent nebeprisimti daugiau skolų, nes skolos kaip tik tai ir mums sutrukdo siekti pažangios ateities. Mes turime bendradarbiauti su kolegomis nacionaliniuose parlamentuose ir paskutinis dalykas, tai Europa turi atsižvelgti ir į aplinkinį pasaulį. Tai būtent įgyvendinama savo pagalbos politiką, pavyzdžiui, mūsų draugams Ukrainoje arba reaguodama į migrantų lūkesčius Aš nenorėčiau mm, panaudoti savo, e, savo kalbėjimo laiką tam, kad aptarčiau visus tuos punktus, bet aš norėčiau iškelti kelias pagrindinės mintis, būtent dėl kultūros, dėl mūsų požiūrio į būsimą Europą. Pirmiausia, aš norėčiau e, paminėti e, pono Junkerio mintį ir pabrėžti ją, būtent, kad mes kalbame apie pokyčius. Ir mes turime suprasti, kad daug žmonių mūsų žemynę šias reformas arba pokyčius traktuoja kaip grėsmę jų dabartiniam gyvenimui. Bet be pokyčių mes nepasieksime pažangos. Mes turime suprasti, kad gyvename tokiu laiku, kai vienu metu vyksta daugybė pokyčių. Prieš šimtą metų industrializacija arba pramonės, sunkioji pramonė buvo vienas iš pagrindinių elementų, kuris, kuris skatino visuomenę vystytis. O dabar mes gyvename tokiu laiku, kai tokių pokyčių, kurie palygintini industrializacijai, vyksta labai daug vienu metu. Na, sakykime, jeigu mes norime atkurti pramonę, tai uh, vietoj dabartinių 15 procentų E, e, bendro vidaus produkto, kuris pagaminamas pramonėje, 2050 e, metais turėtų būti 25 procentai. Taigi, ponios ir ponai, gerovė turi būti persvarstoma iš naujo. Mūsų gerybių paskirstimas turi būti persvarstomas iš naujo. Galbūt ateityje, kalbant apie ekonomikos skaičius, Ne viena Europos valstybė neužims deramos vietos G7 grupėje, jeigu mes tęsime savo dabartinę politiką. Mes turime taip pat įsižvelgti į naujausius technologinius laimėjimus, tai yra skaitmeninimą, taip pat į interneto erdvę. Taigi mes matome, kad yra daugybė pokyčių, kurie vyksta vienu metu ir labai svarbu paaiškinti žmonėms, pasakyti jiems, kad e, mes turime būti atviri ir reformoms, ir pokyčiams. Reformos yra būtinos, kad mes išlaikytume dabartinę euro, gerovę Europoje. Kad mes išlaikytume tas vertybės, tą Europos išskirtinumą ir ateityje, mūsų ateities kartos, kartoms. Mes turime aiškiai pasakyti, jeigu mes dabar įsikipsime dabartinių struktūrų, jeigu mes nebūsime pasirengę pokyčiams, mes pralaimėsime. Pažiūrėkime į dabartinę Europą ten, kur ryštingi politikai įgyvendina reformas, ten, tose valstybėse žmonės gyvena geriau. Tai būtent rytų ir vidurio Europos valstybėse mes matome, kad reformos pasiteisina. Žlugus totalitarinį komunizmo sistemai, tose valstybėse, kuriuose yra rytų ir vidurio Europoje, turėjo būti įvykdyta daugybė reformų, turėjo įvykti milžiniški pokyčiai. Ir tos valstybės vystosi daug sparčiau negu tos valstybės, kurios dabar yra įsikibusios savo stagnacijos, savo dabartinės faktinės padėties. Pokyčiai, reformos tai ateitis. Padrasinkime žmonės, paskatinkime juos siekti naujovių. Taigi, mėly kolegos, aš norėčiau iškelti dar vieną antrąją mintį. Reformos, objektivumas, pragmatiškumas. Tai yra Europos pagrindiniai tikslai. To dabar reikalaujama. Europa tapo techniškesnė. Europos, Europos Sąjunga kartais e, identifikuojama su aparatu, su mechanizmu. Aš norėčiau, kad mes vis dėlto grįžtume prie naujų Europos idėjų, prie džiaugsmo gyvenimo Europoje. Ką aš turiu omenyje? Jaunys, savo jaunystėje aš daug skaičiau apie Europos idėją, kai tik pradėjau domėtis politiką apie ES tėvus. Tai būtent e, po to, kai baigėsi antrasis pasaulinis karas, iš griuvėsių pakilę politikai ir valstybės norėjo sukurti naują Europą. Tai būtent ištiesti ranką savo seniems priešams, sunaikinti nacionalizmą, totalitarizmą, sugrįžti prie savo ištakų. Taigi, tuo metu buvo norėta sukurti Europą be pasienio kontrolės, su viena rinka. Tai buvo, tai buvo mintis kilusios po antrojo pasaulinio karo, prisiminkime. Ir tuo metu e, tokios svajonės kilo visose partijose, tiek kairiose, tiek dešinėse. Dabar e, iš esmės jūs e, galite pasakyti, kokios iliuzijos buvo tuo metu puoselėjimas, tai, tai kokios vizijos keistas ir neįmanomas, bet tie vizionieriai pasiekė savo tikslų. Bet ar to pakanka, kad mes pasiekėme būtent tų tikslų, kurie buvo iškelti po antrojo pasaulinio karo? Ar mes neturėtume siekti daugiau Didžioji Britanija, pavyzdžiui, tai yra Europos demokratijos motina. Jie mus padovanojo demokratiją, tradicijas, parlamentarinę tradiciją. Arba Prancūzija. Vakar vyko nacionalinė šventė e, Prancūzijoje. Tai būtent e, laisvė, brolybė, lygybė, lyčių lygybė buvo įtvirtinta e, būtent prieš porą šimtų metų Prancūzijoje. Dabar Europiečiai didžiuojasi savo žmogaus teisų hartiją. Prisiminkime Vokietiją, reformaciją, tai būtent valstybės ir bažnyčios atskirimas. Graikija su savo filosofija, Roma su savo teise prisidėjo prie, prie Europos suklestėjimų. Ispanai ir Portugalai prisidėjo prie naujų žemynų atradimo. Taigi aš matau, kad mes, europiečiai, kartu nuveikėme tikrai daug. Mes turime bendrą paveldą. Mes visi kartu įnešėme savo indėlį į mūsų bendrą tikslą. Mes esame priklausomi vieni nuo kitų. Taigi, mėly kolegos, būtent mano Europos įsivaizdavimas yra susijęs su šią pažangą, su šiais pasiekimais, su demokratija, su valstybės ir bažnyčios atskirimu, su lyčių lygybė, Tai nėra savaime suprantami dalykai, dėl jų reikėjo kovoti. Taigi mes kalbame dabar apie prekybą, apie pasaulio prekybą. Žinoma, visi pritartų tam, kad vyktų laisva prekyba visame pasaulyje, tačiau mes, europiečiai, turėtume prieštarauti tam, kad ta prekyba vyktų šilpiamis sąlygomis, pavyzdžiui, išnaudojant vaikus. Mes, europiečiai, turime siekti atitinkamų principų ir vertybių gyveninimo būtent prekybos arba pasaulio politikos srityje. Ar tai darys amerikiečiai arba azijiečiai? Ne, mes europiečiai turime būti, būti lyderiai šioje srityje. Tai būtent tai yra mano noras, kad ateities europiečių generacija, karta didžiuotųsi mūsų pasiekimais, prisimtų atsakomybę už mūsų vaidmenį pasaulyje, kad Europa būtų suvienita bendra, priimtina visiems ir kad tas vertybės transliuotų į visą pasaulį. Tai būtent aš norėčiau, kad ES piliečiai didžiuotųsi savo regionų, savo miestų, bet didžiuotųsi ir Europą ir prisidėtų prie to, kad pasaulis taptų geresnis. Europa neturi pamiršti savo, savo užduoties. Pasauliui reikalinga Europa. Taigi, baigdamas, norėčiau pasakyti, kad Europa iš tikrųjų yra verta meilės. Europa su savo miestais Roma, Atenais, Budapeštą, su savo kraštovaizdžiais nuo Muzūrijos ežerų iki jūrų, su savo kultūra, su savo paveldu, su savo tradicijomis, su savo pasiektais rezultatais. Iš tikrųjų, Europa yra tokia turtinga ir tokia gyva Ir aš, kaip bavaras, kaip vokietis, kaip europietis, labai gerai jaučiuosi šiame žemynė. Aš mielai esu europietis. Aš manau, kad šita emocinė pusė taip pat yra labai svarbi, mes turime tai paaiškinti savo piliečiams. Taigi, mėly kolegos, taigi pasiritokime rankovės ir imkime darbo. Suteikime uh, ponui Junkeriui didelius įgaliojimus, kad jis galėtų įgyveninti savo, e, savo užsibrieštus tikslus. Būtent, kad mes galėtume sumažinti tas problemas, kurios dabar rūpi piliečiams, kad būtent būtų kuriamas darbo vietos, kad sumažėtų nedarbas, kad tiesiog Europa pradėtų veikti, kad mes veiktume pragmatiškai, kad mes turėtume idėjų. Tai kaip praėjusios kartos tai darė, jos iškeldavo idėją įgyvendinamo ją, kad, kad būtų įgyvendinta ta įvairovė, kad žmonės didžiuotųsi tiek savo šalimi, tiek Europą ir kad būtų dėkingi e, būdami europiečiais. Ačiū, ponė Weberi. Dabar socialistų ir demokratų frakcijos vardu suteiksiu žodį ponui Pitalui. Ačiū, pirmininkė. Pirmininkė Junkeri, kolegos. Savo pasisakymą norėčiau pradėti nuo kalbos apie regioną, kuris daugiau negu bet kada anksčiau yra labai europietiškas. Gaza. Gazoje vyksta karas. Jau kažkelintas karas, tūkstančiai aukų tarp civilių turime šį karą sustabdyti. Niekas negali užsimerkti ar nusisukti į kitą pusę šio karo akivaizdoje. Šis karas e, vyksta visiškai netoli Europos, Kipro, Pavyzdžiui, karas vyksta, konfliktai vyksta ir Libijoje, ir Ukrainoje, Europos viduryje. Mes manime, kad karai Europoje dingo, tačiau jie grįžo. E, vėl sukilo seniai demonai. Prisiminkime Srebrenicą, kurios mes minėjome visai neseniai. Šis karas mums yra veidrodis, nes jis mums primena, e, kaip sakė ponas Weberis, Europos projekto pagrindus. Europos Sąjunga, žinoma, yra ekonominė, pinigų sąjunga, bankų sąjunga, žinoma, tačiau ji yra daugiau negu vien tai. Tai yra civilizacijos ir taikos projektas, tai yra solidarumo projektas, Ir šios kadencijos pačioje pradžioje turime dėti visas pastangas, siekdami užtikrinti, kad parengtume e, humanitarnę pagalbos programą gazai e, ir ieškoti taikos signalo, taikos mygties. Ir pirmiausia, aš aišku galvoju apie tūkstančius aukų per e, gazos konfliktą. Pirmininkė, prieš dešimt metų čia stovėjo Jose Manuelis Baroso. Krizė buvo tik prasidėjusi, nors daugelis sakė, kad jį to jau pat ir pasibaigs, tačiau prabėgus praėjus dar penkeriems metams turime pripažinti, kad ta krizė vis yra su mumis. Matome gilę stagnaciją, mums grėsia deflecija, auga nedarbas ir skurdas, visa karta prarado viltis dėl ateities. Pirmininkė Junkeri, jūs dažnai kalbate mums pasiremdamas savo kultūros e, ir išminties e, turtu apie istoriją. Turime pasimokyti iš istorijos ir iš pastarųjų metų patirties. Turime mokytis iš klaidų E, kurios atvedė mus į šią krizę. Žmonės sako, kad tai, ši krizė tokia pati kaip 1929 metais, o vaistai yra griežtas išlaidų karpimas. Atsiradus kriziai turėtume, turėjome sustiprinti savo investicijas, neturėjome didinti skurdo, turėjome paremti ir socialinės apsaugos sistemas. Mes e, vis dėlto e, elgiamės kaip buhalteris, mažiname investicijas ir socialinės išlaidas. Mes sumažiname e, ekonomikos augimo potencialą. Niekas nenori didinti viešosios skolos bet kokiu būdu. Tačiau mums reikėjo ieškoti tinkamos pusiausvėros tarp viešų finansų konsolidavimo viena vertus ir paramos ilgalaikiams investicijoms. Kai kas yra apsėstas minties e, viešuosius finansus tvarkyti bet kokią kainą, tačiau tai nepadės, jeigu kas antras jaunuolis neturi darbo ir jeigu skurdo lygis auga geometrinė progresija. Viešųjų finansų sutvarkymas yra viena, tačiau turime atminti, kad e, e, yra daugiau svarbių dalykų. Man atrodo, kad krizės pamoka, kaip jūs sakėte savo pasisakymę, reiškia, kad turi būti taikomos visos taisyklės, biudžeto taisyklės, tačiau jos turi tarnauti piliečiams ir jų gyvenimui. Šie rinkimai parodė, kad mes esame priklausomi vieno nuo kitų e, mūsų ekonomikos, mūsų visuomenės. Aišku, kad e, finansinių e, rinkų pokyčiai turi pokyčių visoms kitoms sritims. Imigrantai atvykstantis į Lampedusą turbūt e, padidins e, skurdžių armijas didžiosiuose miestuose. Ir mes e, turime į tai reaguoti bendrai, turime demonstruoti solidarumą. Kita pamoka yra tai, kad mums reikia daugiau demokratijos, nes krizė dar nesibaigė. Tačiau turime būti sąžiningi. E, Pirminkė Junkerį, tarp vyriausybiniai sustikimai nedavė rezultatų, e, jie davė mišrius rezultatus, galima sakyti, mums reikia stipresnės Europos. Ir mes e, remiame jūs, pirmininkė Junkerį. Kodėl? Nes mes manome, kad jūs esate išmokęs tas pamokas, ypač poreikį siekti daugiau demokratijos. Šiandien jūs stovite prieš mus dėl to, kad Europoje per pastrasias kelias savaitės įvyko tikra revoliucija. Pirmą kartą nuo ES įkūrimo Europos komisijos pirmininkas renkamas atsižvelgiant į piliečių balsus. O tai rodo, kad parlamentinė demokratija žengia negryžtamą žingsnį Jeigu taip nebūtų įvykę, jeigu e, šis parlamentas nebūtų to ryštingai siekęs, jūs, pirmininkė Junkerį, turbūt nebūtumėte galėjęs tapti Europos komisijo pirmininku. Mes šiandien balsuojame už jūs, e, tačiau tai nėra tuščias čekis. Mums labai malonu e, girdėti, kad jūs paminėjote kai kurios dalykus, kurie mums yra svarbus kalbant apie socialinius e, reikalus, socialinę rinkos ekonomiką, e, sakydamas, kad tai yra Europoje svarbus dalykas ir tai yra mūsų politikos svarbiausias ramstis. Aš žinau, kad jūs nesate socialistas ir aš neskau, kad jūs turite toks būti. Tačiau niekada, aišku, negalima sakyti niekada. Mes nors ir nerinkė, nelaimėjome šių e, rinkimų, jūsų uh, partija laimėjo ir jūs turite teisę tapti komisijos pirmininku. Ir per artimiausius mėnesius mes susitiksime su kandidatais į komisiją ir matysime, ar e, komisijos programa atitinka mūsų programą. Mes e, būsime atidus. Parlamento kontrolė komisijos atžvilgių bus sustiprinta. Tikrai tai nebus. E, aišku, direktoratas, kuris privestų e, savo valią, tačiau mes žiūrėsime, ką daro komisija. Ir tai nėra tiesiog e, duoklė naujai parlamento demokratijai. Žinote, kad mes dėrėjomės, mes išdėstume savo prioritetus ir taip ir turi būti. Mes norime, kad būtų daugiau investuojama į augimą, daugiau socialinės Europos, daugiau solidarumo, ypač kalbant apie migraciją, imigraciją. Mūsų prašymų šįryt jūs pateikėte savo dokumentą ir e, pasakėte savo kalbą. Jūs atsakėte į mums rūpimus dalykus pakankamai įtikinamai. Mes norime skaičių ir faktų. E, jūs pateikite mums tuos skaičius ir pateikite terminą, kad e, kada bus parengtas 300 milijardų investicijų planas, kuris turėtų skatinti klėstėjimą, augimą ir naujų darbo vietų kūrimą. Jūs sakėte, kad šis planas bus pateiktas 15 metų vasario mėnesį. Kalbėjote apie pramonės politiką, kuri e, ilgą laiką buvo tabu. Jūs kalbėjote apie 20 procentų BVP sukūrimą pramonės sektorėje. Jūs kalbėjote apie socialinę Europą, kovą su socialiniu dempingu, apie darbuotojų komandiravimo direktyvą. Jos peržiūra, e, užtikrinant e, tą patį atlyginimą darbuotojams už tą patį darbą, panavimą socialiniam dempingui Europos lygmenių patvirtinus bendrą bendrovių mokesčių bazę ir kalbėjote apie paramą finansinių sandorių mokesčiui. Kalbėjote apie tai, kad reikia nugalėti trejato sukeltas problemas. Mes e, norime analizuoti nacionalinių reformų programų socialinį poveikį ir reikia pradėti tikrą kovą prieš diskriminaciją. Savo programoje jūs taip pat e, minėjote savo kitą kovinį vežimą, tai yra jūs minėjote e, jaunimo garantijų sistemą e, ir jos išplėtimą įtraukiant jaunimą iki 30 metų. Tai yra geri dalykai, mes jums remsime šiuose siekiuose. Jūs taip pat kalbėjote apie didesnį iškumą lankstumo prasme, nors e, čia pakartojate tik tai tarybos poziciją. Na, mums malonu girdėti, kad Kofino e, komisijos narys e, ko gero bus socialistas, tačiau mes manome, kad šalis, kurios siekia ambicingų reformų, kurios investuoja į žinias, žinių ekonomika neturėtų būti baudžiamos taisyklių, kurios būtų per daug griežtos. E, reikia lankstumo, kuris tarnautų augimui. Reikia e, būti drąsesniems su e, tėvystės atostogų direktyva, nes norime, kad žmonės galėtų suderinti šeiminį ir darbo gyvenimą. Norime labiau pabrėžti aplinkos sauginį tvarumą, mūsų vystimosi modelyje, nes mes norime daugiau kalbėti apie žmogiškosius išteklius, taip pat kurie yra mūsų koziriai. Mes būsime sąžiningi ir reiklus pokalbio dalyviai. Negalime stovėti vietoje nes dar po penkerių metų Europa bus dar labiau nuskurdusi, sumišusi ir neambicinga. Tokia Europa bus pasmerkta nuosmukiai. Mums reikia stelkti išteklius, kad kartu, dirbdami bendrai, galėtume tarnauti Europai, susdami solidarumo, vieningumo ir taikos signalą. Mums Mūsų istorinė pozicija yra šiek tiek kitokia. Mes tiesiame jums renką ir e, dabar jūs turite pateisinti tą pasitikėjimą. Mes jūs e, tikrai atidžiai stebėsime, tačiau linkime jums sėkmės. Ačiū, ponė Pitela. Dabar ECR frakcijos vardu, ponas Kamalis. Mr. Juncker. Pone Junkeri, e, pokyčiai nevyksta savaime, reikia lyderystės, kad juos pastumėtų į priekį. Lyderystės, kuri žėtų į priekį, ne atgal. Lyderystės, kuri pripažintų uh, 21 e, amžiaus, 50 metų šio amžiaus e, idėjas, o ne praeities idėjas. Mes norime bendradarbiavimo, necentralizavimo sąjungos. Jeigu jūs e, pateiktumėte darbo tvarkę, kuris naikintų barjerus, decentralizuotų valdžią, mes jūs paremtume, bet jūs pasisakote už senamadišką darbotvarkį ir mes e, norime, kad būtų pasiūlytos alternatyvos. Mes norime, kad jūs paaiškintumėte savo poziciją. Praeitą savaitę jūs kalbėjote apie federalizmą, motinystės atostogas, e, biudžeto drausmę, ECR. Mūsų frakcijai jūs pasakėte vienus dalykus, o kitoms frakcijoms kitus. Ir e, mes e, norime, kad jūs, ponė Junkerė, atsistotumėte ir pasakytumėte, kuo tikite. tikite. Bet realybėje jūs ir mes žinome, kad tikrai tai nėra. E, svarbu, nes jau yra susitarta. Viskas yra išsidalinta. Rinkimai, kurie turėjo pabaigti užkulisinius susitarimus, yra tik dar vienas e, to pavyzdys. Jūs ir mes žinome, kad Jūs tikriausiai būsite kitas e, komisijos vadovas. Mes linkime Jums sėkmės, ponė Junkeri, tačiau mano frakcijos nariai negalės šiandieną už Jūs balsuoti dėl dviejų priežasčių. Pirmiausiai, mes ne palaikome jūsų pristatyto proceso, mes nepalaikome ES mandato visoms 28 valstybėms narėms. Ir mano frakcijos nariai taip pat nemano, kad jūs iš tikrųjų galite vadovauti Europos reformoms. Tikiuosi, kad per ateinančius keletus metus įrodysite, kad mes neteisūs. Aš noriu jūsų kai ko paklausti. Ar jūs norite, kad jūs komisija būtų paskutinė senosios epochos ar pirmoji naujosios epochos? Mes būtent tokios lyderystės norėtume. Norėtume, kad lyderystė leistų uh, reformuoti biudžetą uh, ir kad nebūtų tokio požiūrio, kad didesnis biudžetas yra geresnis biudžetas. Galvokime apie geresnį biudžetą, pirmiausiai, kuris paskatintų reformas, technologijas, mokslinius tyrimus. Tegu mūsų vaikai gyvena gyvybingoje ekonomikoje, kuria savo ateitį, o ne moka už praeities skolas. Mes e, turime kalbėti apie tai, kaip naudo, panaudoti geriau mokesčių mokėtojų pinigus. Dėl to mano frakcija norėtų, kad būtų skirtas specialus komisaras biudžeto kontrolės klausimams. E, reikia lyderystės, kuri sukurtų naujos epochos vidaus rinką, bet matome, kokie yra sprendimai dabar, kurie netinka realybės, kodėl mes nepaklausėme verslininkų, kokie dar yra barjerai ir jų nepanaikiname ir tokiu būdu nesukūrėme bendros rinkos visiems. E, kurkime e, bendrą energetikos rinką, panaikinkime blokus, taip pat paskatinkime e, vartotojus taupyti ir tada galvokime apie naują energetiką, naujas rūšis, taip pat kaip sumažinti sumažinti mūsų priklausomybę nuo režimų artimuosiuose rytuose ir Rusijoje. Mums reikia lyderystės prekybos srityje, tarptautinės e, plėtros politikoje, kurie atitiktų naują epochą, atvirumo daugiau ir taip daug, e, daugiau skaidrumo susitarimuose su didelėmis ekonomikomis. Taip pat tarptautinės plėtros e, programų e, su nusavybės teisėmis, teisinės pagalbos sistemomis, paramos verslininkams vargingose šalyse programomis, kurios padėtų žmonėms tose šalyse. Mums reikia lyderystės partnerystės, kad galėtume užtikrinti geresnį reglamentavimą naujai erai. E, mes turime kreiptis į bet kokio dydžio verslininkus ir paklausti jų, kas neleidžia jiems užtikrinti augimo, sukurti darbo vietų. Mums reikia lyderystės, kuri panaikintų Europos, e, Eurozonos problemas Taip pat e, matome, kad yra problemų, e, nuo kurių kenčia Pietų Europą jaunimo nedarbo, finansinių problemų. E, valiutų kurso mechanizmas daugelis, daugelis šalių nebegali nieko daryti šią srityje, dėl to jie kenčia nuo bankų naštos mokesčių mokėtojai, kenčia taip pat, matome, kokias yra intervencijos daromos. Mums reikia lyderystės imigracijos srityje, kad būtų galima statyti piliečių pasitikėjimą laisvo judėjimo principais. Darbuotojai, kuri nori, e, kurie nori dirbti, tegu atvyksta į naujas šalis, bet taip pat reikia tokios migracijos politikos, kuri gerbtų visų valstybių narių teisės. E, e, priimkime naujus darbuotojus, bet nepamiršime, kad kai kurios šalys praranda talentingus jaunus žmonės. Gerimas Junkeris, šiandieną aš paminėjau keletą pavyzdžių, e, kur mums reikia naujos epochos lyderystės. Europos Sąjungai, kuri e, yra naujame šimtmetyje, ne šimtmetyje, kurį palikome. Mes e, e, siekiame lyderystės, kuri e, atlieptų žmonių lūkesčius viltis ateityje. Gerbiamas Junkerį, mano frakcijos kolegos nemano, kad jie gali už jūs šiandien balsuoti. Bent jūs pateiktumėte e, darbo tvarkę, kuri galvotų apie ateities iššūkius, apie naują laikotarpį. Tik tada mes galėtume jūs paremti ateityje. Ačiū. Ačiū, ponė Kamalė. Dabar liberal frakcijos vardu steiksime žodį poniai Verhofstadui. Ačiū pirmininkė, manau, kad galime pasakyti, jog ši diena yra istoriška. Ne dėl visos šios retorikos, kurią girdime, bet, manau, dėl to, kad mes išrinksime komisijos pirmininką ne taip, kaip buvo iki šiol, kai tiesiog patvirtindavome tarybos parinktą kandidatą. Mes esame tame dalyvavę procese, ponė gerbiam Žanklodai. Šį kartą rinkėjai tarė paskutinį žodį ir manau, kad patvirtiname poną Junkerį šiandien. Sakykime atvirai, aišku, tai yra e, sunku priimti tam tikrai daliai šio parlamento, bet tai padarę mes galų gale įtvirtinsime e, realią Europos demokratiją, kuomet lemia viską rinkėjai. Kolegos, neatsitiktinai tai vyksta. Tai yra ilgo kelio rezultatas konvento, kurį parengėme 2001 metais, labai atvirai turiu pasakyti. Tai yra taip pat ir kai kurių parlamentarų kantrumo e, rezultatas. Noriu paminėti du dedikuotus e, parlament, parlamentarus. Elmaro Broką ir Andrew Duffą. Andrew Duffo E, dabar čia nėra, tačiau Elmaras, man atrodo, visada čia bus. Vieną kartą jo čia nėra, paprastai sėdi štai ten, 263 vietoje, nes jie dar tarpusavėje kovoja, kas, iš, dėl to, kas iš tikrųjų pasiūlė konvente rinkti komisijos pirmininką Europos parlamente. Taigi mano pirmas pranešimas, Žanklodai, yra skirtas ne tiek tau, Šiandien mano žodžiai yra tiems nariams, e, daugiausia didžiosiose frakcijose, kurie ketina balsuoti prieš tave. Ir aš tiems žmonėms e, noriu pasakyti šiose dviejose frakcijose, galbūt ir kitose, kad tai darydami jie tiesiog užima e, antieuropiečių pusę, paremia antieuropiečių pusę. Nes jų rink, jie išduoda savo rinkėjus, nes rinkėjai e, sako, kad reikia vadovautis jų balsais. E, visas e, paradoksas yra tas, kad jie, antieuropiečiai, kaip ponas Kamalis, neigia rinkėjų pasirinkimą ir nori remia tuos užkulisinius susitarimus. Taigi šiandien balsuodami už tave mes taip pat uždavėme pozityvę žalę šviesą, nes tu atsižvelgiai į mūsų pasiūlymus. Vienas tokių pasiūlymų yra tas, kad turime nustoti rinktis tarp to, ką mes vadiname e, griežtų taupimu ar augimu. Tarsi jie vienas kitam oponuoti. Visi oponuotų. Visi žino, kad mums reikia jų abiejų. Ir po penkerių metų tikiuosi, kad tu vadovausi komisijai, kuri darys abu dalykus. E, bus disciplinuota finansinė prasme ir rems augimą. Visi žinome, kad be finansinės disciplinos, be stabilumo pakto laikymosi augimas per vidutinį laikotarpį neįmanomas. Turime tai suprasti. Kita vertus, taip pat žinome, kad jeigu norime augimo, turime eiti toliau, negu reikalauja finansinė disciplina ir e, patvirtinti augimo paketą, kurį tu siūlai pagal savo programą. Antra priežastis, ponia Junkeriai, kodėl mes esame patenkinti tavo programą, yra ta, kad e, e, kalbate apie migraciją, apie teisėtą migraciją, gerai, kad atsirado tie žodžiai ir apie vertybės. Ir kad bus e, paskirtas komisaras atsakingas už įstatymų viršinybę. Tačiau turiu paspriešlauti dėl vieno dalyko kokia bebūtų e, konstitucinių sistemų ar kultūrinių tradicijų įvairovių, pagrindinės teisės yra pagrindinės, negalima jų aptarinėti. Jeigu jos yra pagrindinės vertybės, visi turi jas gerbti. Kokios bebūtų uh, skirtingos tradicijos. Trečias įsipareigojimas, kurį prisėmiai, tai yra mums svarbu, tai yra tai, kad sieksite tikros e, lyčių prasme subalansuotos komisijos. Tikiuosi, kad pavyks pasiekti šio tikslo. Ir pagaliau, pane Junkeri, noriu paprašyti trijų dalykų, nes dabar jūs vadovausite komisijai, taigi trys dalykai. Pirmiausia, pats e, sakėte, kad grįžtė prie bendrijos e, metodo, nes tarp vyriausybiniai susitarimai per pastarosius penkerius metus nebuvo gero valdymo pavyzdys. Antras dalykas, svarbiausias dalykas – Nedarykite, kaip darė pirmtakai. Panaudokite savo iniciatyvos teisę. Nepradėkite skambinti Berlynui, Paryžiui, Londonui ar Romai prieš pateikdamas teisėkuros paketą, padėdamas jį ant tarybos ir parlamento stalo. Darykite tai vien dėl to, kad komisija yra pasirengusi tai daryti ir e, drįsta tai padaryti. Ne, ne dėl to, kad yra tarybos ar kieno nors kitos sprendimas. Ir klausykite Europos parlamento, nes kaip institucijos mes esame lygus. Ir pagaliau sukurkite Europos viziją. To mums reikia, mes tai jaučiame, matydami, kiek žmonių yra pasimetę Europoje, nes vizijos nėra. Sukurkite viziją, kad vien tik tai didesnės integracijos dėka galime išbristi iš krizės, kaip 90-metyje. Ir jeigu taip darysite, mes visada būsime šaliu jūsų. Visi, visi iš mūsų remsime jūs. Ačiū. Ačiū, ponė Verhofstadai. Dabar jungtinių kairių vardų, e, frakcijos vardų suteiksiu poniai Ceme žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas ponė Junkerė. Aš e, nelabai norėčiau prieštarauti. Čia iš tikrųjų aš nesu linkusi prieštarauti, tačiau man šita e, visuotinė ekstazė man nelabai primtina. Aš norėčiau porą šaukštų deguto įdėti į šitą medaus statinę. Nes iš tikrųjų aš netikiu, kad tai istorinė diena. Na taip, mes žengėme žingsnį į priekį. Dabar rinkimuose į Europos parlamentą mes nusprendėme nuspręsti ir kas bus Europos komisijos pirmininkas. Tai gerai. Bet aš nemanau, kad tai iš tikrųjų didžiulė demokratijos pergalė. Mes tik tai pradedame savo žygį. Būtent todėl, kad tai yra iš tiesų tikrai mažas žingsnelis. Mes per mažai pasiekėme. Kad galėtume sakyti, kad dabar ES demokratėja, kad mes jau pradedame skaidrius procesus. Na, buvo pasakyta, kad tai yra pergalė. Ir demokratija tarsi apribojama e, valdžios pasidalymų tarp institucijų. Didžioji koalicija, jinai laimėjo daugiausia balsų, todėl jinai ir sprendžia. Tai aš nemanau, kad tai yra pati demokratijos esmė. Čia kaip panas Habermas jau buvo sakęs, e, tai yra tik demokratijos fasadas. Tai nėra demokratijos šerdis. Mums reikia iš tikrųjų nuo pat apačios statyti demokratijos pastatą. Mes pažiūrėkime, koks yra rinkimų rezultatas. Ne konservatoriai laimėjo rinkimus. Labai daug žmonių balsavo prieš juos. Tai būtent aš kalbu apie tos žmonės, kurie arba nėjo į rinkimus, arba mano, kad ES vystys neteisingai pastaraisiais metais. Vadinasi, jie nusprendė nerinkti bendros mūsų ES institucijos, jie neėjo į rinkimus, jie e, žymiai labiau akcentavo nacionalinius rinkimus ir e, teigia, kad Europos ateitis turi būti sprendžiama nacionalinėse valstybėse. Taigi aš manau, kad tai nebūtinai yra laimėjimas, tai yra daugiau pralaimėjimas. Jeigu mes norime sukurti Europos Sąjungą, kurioje būtų demokratija, susolidarumas, bendradarbiavimas, kad būtų užtikrinama taika, kad būtent Europos Sąjunga užimtų kitokią vietą užsienio politikoje, kad e, būtų sukurtas toks Europos idealas, su kuriuo galėtų susitapatinti žmonės, tai iš esmės to mes nepasiekiame. Taigi, kas įvyko gegužės 25 dieną, tai būtent e, visiškai priešingai įvyko. Tai čia aš ne, nesuprantu tos euforijos, kuri dabar čia skelbiama. E, demokratija iš esmės nebūtinai laimėjo. Žmonės tikrai nenusprendė, kad ES tai yra jų bendra ateitis. Rinkiminėje kampanijoje buvo nuolat teigiama e, rinkėjams, kad nėra kitos alternatyvos. Tai, tai būtent buvo nuolat teigiama, kad taupimas yra pagrindinis mūsų prioritetas, nėra kitos alternatyvos, kad, kad socialinis modelis e, nepasiteisino, kad reikia liberalizuoti atitinkamas e, e, sistemas, sumažinti ekologinius standartus, kad reikia liberalizuoti ekonomiką, privatizuoti valstybės arba viešasias įmonės, kad rinkos turi spręsti mūsų likimą. Tai čia primena man buvusios didžios uh, Britanijos ministras pirmininkės žodžius. There is no alternative, nėra alternatyvos. Taigi, aš manau, kad mes iš tiesų metėme atitinkamą iššūkį mūsų ES piliečiams su kuriuo jie turėjo susitaikyti, bet ne visi susitaikė. Mes turėtume išnaudoti daugiau ES pajėgumus. Taigi būtent e, mes turime aiškiau apibrėžti ES ir ES komisijos vaidmenį. O dabar mes matome, kad e, iš esmės mes niekur neiname. Mes norime aiškių atsakymų iš Europos Sąjungos, iš Europos komisijos. Tai būtent kaip atrodys e, pasikeitęs Europos komisijos vaidmuo trojkoje. Na, nu, panas Junkeris sakė, kad trojka turėtų būti demokratinė arba demokratiška priemonė. Taigi, o ką tai reiškia? Na, žinoma, reikia demokratijos. Bet, bet trojka negali vystyti savo pačių nustatytos programos, kuri nekreipia dėmesį į nacionalinių valstybių prioritetus. Tai nėra uh, demokratija, kai yra greunami žmonių likimai atitinkamais sprendimais arba griežtomis taupimo priemonėmis. Na, Dabar e, kalbam apie tai, kad ir Tartotinis valiutos fondas turėtų, sakykime, būti išbrauktas iš, iš trojkos. Bet o kas, kas vietoje fondo prisims tą vaidmenį, sakykime, mažinti valstybės skolas, kontroliuoti išlaidas? Na, buvo kalbama, žinoma, apie e, socialinius aspektus. Žinoma, mes to norime. Bet pastaraisiais metais mes tokius pažadus nuolat girdime Mes norime konkrečiai sužinoti, kaip jūs išlaikysite šitą socialinės apsaugos lygmenį, kaip išlaikysite socialinę politiką. Ar čia kalbėsime apie minimalų atlyginimą, apie minimalius socialinius standartus arba skurdo mažinimą. Tai yra svarbiausias dalykas. Ir prieš baigdama norėčiau ap, ap, pasakyti dar vieną pastabą. Na, jūs atvykote pas mus į frakciją. E, į svečius, atsakėte arba neatsakėte į klausimus, tačiau e, buvo pabrėžta, mes iš jūsų laukiame, kaip iš Europos komisijos pirmininko, kad jūs konkrečiai spręstumėte tas didžiasias ES problemas ir daug aktyviau, tai būtent e, Kipro klausimas. Kasgi, jeigu ne jūs, turėtų užmėgsti dialogą su Turkija dėl Kipro Aš tikiuosi, kad jūs aktyviau dalyvausite e, problemų Ukrainoje, Rusijoje sprendime. Mes jūs remsime, jeigu jūs konkrečiau ir griežčiau veiksite. Mums reikia Europos, kuri, kuri įtrauktų visas Europos valstybės narės. Mums nereikia jokių susiskaldimų. Mes nebalsuosime už jūs, ponė Junkerį, bet mes a, e, žiūrėsime, kaip jūs atliekate savo darbą, kaip jūs tenkitės padėti žmonėms ir Kontroliuosime jūsų veiklą. Die Fraktion der Grünen hat jetzt das Wort der Abgeordnete Lambert. Äh, Žaliųjų frakcijos vardu, ponas Lambert. Prezident. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė, kolegos. 27 milijonai mūsų bendrapiliečių ir 6 milijonai iš jų jaunimo yra be darbo ir neturi jokių galimybių surasti darbo. 25 procentai europiečių atsidūrė ties skurdo riba, socialinės atskirties riba. O 10 procentų iš mūsų valdo 60 procentų viso turto. Ir e, matome, kaip kokios yra problemos baisios visuomenėje. Klimato kaita vyksta. E, e, daugiau kaip 6 procentais gali pakilti temperatūra planetos 30 metų pastarųjų mes naudojame neatsinaunančius energetikos šaltinius ir jeigu mes nieko nedarysime e, po e, daugybės metų gali ir mūsų planetos nelikti. Ir šiaip yra mūsų visuomenėje daug problemų. Kasdien matome, kad finansų rinkos šantažuoja mus arba diktatūra arba finansinės institucijos, kurios sakoma, kad yra per didelės, kad žlugtų. Vis dažnai matome, kad nežinkti ekspertai tiesiogiai vadovauja kažkokius teisės aktus e, priimant, kurie paskui bus taikomi visiems. Taip pat mūsų privatus gyvenimas e, atsiduria pavojuje. Yra daug iššūkių ir aš, gerbiamas e, E, Žanai Klaudė Junkerį, kad mes galvėtume, galvotume, ką daryti. Pirmiausiai mums reikia sukurti tikrą fiskalinę sąjungą. Mes turime užsitikrinti tvarumą. Trilijonas e, eurų kasmet išplaukia dėl fiskalinės konkurencijos, dėl pinigų plovimo. E, sukčiavimo ir iš tikrųjų yra pavoja atsidūrusi mūsų viešųjų finansų sistema. Mums reikia finansinio solidarumo e, pinigų zonoje. Taip pat mums reikia e, galvoti apie socialinę sąjungą, kuri užtikrintų socialinę apsaugą didesnę ir uh, E, Pirmiausiai reikėtų galvoti apie minimalius atlyginimus, minimalias pajamas Europos Sąjungoje. E, daug iš jūsų kalba apie tai, kad reikia peržiūrėti direktyvas, kad supaprastinti viską, sumažinti biurokratiją, bet tai e, gali pakengti mūsų socialiniams standartams. Taip pat mes galvokime apie energetikos e, sąjungą. Tai yra daugiau kur kas negu dujų bendras pirkimas. Mes turime galvoti apie atsinaujančius šaltinius, veiksmingą e, energetikos išteklių vartojimą, taupumą. Taip pat reikia mūsų ekonomiką ekologizuoti. Ar jūs būsite tas žmogus, kuris ves Europą tuo vienu uh, keliu, ar uh, nenukreips jūsų dėmesio Putinas savo veiksmais Ukrainoje ir konfliktai artimuosiuose rytuose. Aš dar norėčiau paklausti jūsų, ar jūs būsite žmogus, kuris užtikrins didesnį demokratiškumą ne tik Europos institucijų, bet ir visos Europos. Šiandieną tai yra klausimai, kuriuos kelia mūsų piliečiai. Ir ne tik Europos parlamentas, bet ir nacionaliniai parlamentai turi iš tikrųjų būti įtraukti į sprendimų prieimą taip pat socialiniai partneriai. Kiekvieną kartą turi dalyvauti, kai yra svarstomi jiems aktualūs klausimai. Mes e, matome, kad ir e, piliečiai vis dažniau nori dalyvauti, turime piliečių iniciatyvą ir reikia, kad mes susitikrintume didesnį dalyvavimą, o e, lobistai turėtų grįžti prie savo reikalų reikalų, e, tai yra užsimti savo reikalais, ginti kažkokius konkrečius interesus, o ne rašyti teisės aktų. Aš e, e su jumis susipažinęs su dirbo ekonomikos ir pinigų komitete ir m, pažįstu jūs, bet mes negalime pamiršti kai kurių dalykų. Pavyzdžiui, kas jūs šiandieną e, remia? Trys pagrindinės politinės šeimos, kurios jūs remia, yra politinės šeimos, kurios yra valdžioje Europoje jau dešimtmečius. E, jei mes jau daug ką matėme iš to, apie ką jūs kalbate. Ir vakar ekonomikos ir pinigų komitete ponas Dragi e, padarė tam tikrus pareiškimus. E, mes jisai kalbėjo apie mokesčius, bet mes neturėtume taisytis tokiais dalykais. Daug kas iš mūsų mato, kad tas mechanizmas, e, per kurį jūs atsidūrėte prieš mus šiandieną, yra kuklus žingsnis e, demokratijos desnės linkme, bet tai yra realus žingsnis. Ir mes e, norime, kad Europa būtų demokratiška institucija. Daug kas iš jūsų dėl to e, nori jūs paremti. E, bet e, dalis mūsų narių nepasitikė e, jumis, ypač dėl to, kad jūs remia tam tikros jėgos. E, mes nesame tikri, ar jūs tikrai įdėksite tos radikalius pokyčius, kurių reikia šiandien Europai. Aš noriu pasakyti, kad kiekvieną kartą, kai jūsų komisija pateiks tam tikrus e, pasiūlymus, kurios sieks užtikrinti, Euro, kad Europa būtų klestėjimo e, erdvė, mes jūs visuomet paremsime. Ačiū Jums. Ačiū, ponė Labertai. EFT frakcijos vardu, ponas Faražas. Well, Ačiū, labas rytas. Jeigu čia yra Europos demokratija veikianti, kaip jis sako, reikia pergalvoti. Sakoma, kad dėl rinkimų ponas Junkeris yra nominuotas. E, galiu pasakyti, kad niekas Junktinėje karalystėje nežinojo balsuodami, e, ką jie turi bendro su naujo kandidatu. O jūsų rinkėjai, jūsų šalyse irgi nesuprato, ką, kas yra šis procesas. Pono Junkerio pavardė nebuvo minima jokiame rinkimų biuletenyje. Ir visa tai, visa tai e, yra juokas. Pralaimėjęs Šulcas e, gauna paguodos prizą ir be precedento antrą kadenciją bus parlamento pirmininkas. Ir čia visi kalba, kad didiname demokratiją. Dabar man visi sakys, palauk, palauk. Europos parlamentas, išrinkta dalis, Europos institucijų dalis nusprendė, ar ponas Junkeris taps ar ne pirmininku. Pagalvokime apie šį procesą. Mes visi turėsime balsuoti ir turime rinktis iš vieno kandidato. Čia kaip gerai sovietų laikais. Žinoma, demokratija e, reiškia, kad gali pasirinkti, bet e, visą tai yra dar blogiau. Bus balsuojamas slaptai. Negalima buvo netgi sugalvoti tokio dalyko. Mūsų e, rinkėjai nieko net nesužinos, kaip mes balsavome. Jums, ponia Šulcai, turiu pasakyti, kaip pirmininkui, parlamentas neturėtų e, balsuoti e, slaptai. Mes, kaip viešai išrinkti atstovai, turime būti atskaitingi už savo veiksmus prieš savo rinkėjus. Ir ne, o dabar mes turėsime balsuoti slaptai. Man atrodo, kad tai yra rinkėjams didžiulis įžeidimas reikalauti, kad mes balsuotume slaptai. Aš maniau, kad uh, E, skeptikams laimėjus e, tiek daug balsų, tiek daug vietų, Bruselėje bus kažkas pergalvota, kažkas pasikeita. Ponas Cameronas bandė priešintis jūsų kandidatūrai, tačiau jis buvo užsiemęs e, kežių perstandimų Londone, ponė Merkel, aišku, laimėjo, nes būtent, kaip pasakė jį, taip ir bus. Taigi ką turime? Vieną kandidatą, Jūs, e, pana Junkerė, atrodo turite daug geresnį humoro jausmą negu dauguma žmonių, sutikau, kurias sutikau Briuselėje, be jokio klausimo. Jūs esate politikas, politinis veikėjas ir per pastarąsias kelias savaitės, lankydamasis frakcijose, šiek tiek pakeitėte muziką, sakėte, kad netikite jungtinėmis Europos valstijomis, netikite bendra Europos tapatybė, tačiau turiu pasakyti, aš nepatikėjau ne vienu žodžiu. Ir šiandien jau įrodėte, kad vėl grįžote prie senosios Europos idėjų. Kalbėjote apie savo didvyrį poną Delorą, e, štai supranti, supranti, tačiau taip pat kalbėjote apie poną Miteraną, poną Kolį, kaip jūs savo didvyrius. Aš, man atrodo, kad e, pasaulinio karo kolaborantas ir tas, kuris Vokietiją paliko e, skandalo sukūryje, neturėtų būti darybės modeliai šalakinėje Europoje. Kalbėjote apie tai, kad reikia bendrosios užsienio ir saugumo politikos, kalbėjote apie tai, kad reikia bendrosios energetikos politikos, tačiau labai aišku, kad jūs tiesiog tęsite centralizavimo procesą. Tai nieko nestebina, nes 20 metų jūs buvote svarbus veikėjas visame šiame procese, kuris demokratiją, e, į demokratiją žiūrėjo su panieka. Geriausias pavyzdys yra citata apie prancūzų referendumą dėl konstituciją. Jūs sakėte, jeigu pasakys taip, tai eisime į priekį. Jeigu ne, mes pasakysime, mes tęsime. Kaip jums tai patinka? Kaip toks tikėjimas demokratija? Jūsų atsidavimas projektui e, tiesiog nepalūštantis. Ne, ne Taigi, aš manau, kad e, jūs esate E, puikus kandidatas daugeliu šiame parlamente, be abejonės jūs būsite patvirtintas, tačiau mūsų prašo balsuoti už e, seną Briuselio veikėją, kuris e, įpratęs veikti per užkulisinius susitarimus ir aš turiu pasakyti, kad mes balsuosime tikrai prieš, mes nerome, nenorime, kad viskas būtų kaip įprasta, norime tikrų pokyčių. Savo kalboje sakėte, kad dabar nelaikas revoliucijoms. Dabar aš Noriu pasakyti jums, jau revoliucija įvyko, tikras perversmas, e, nacionalinių valstybių demokratijų perversmas, e, net nesuprantant e, jums, kas, kas, kas, kas daroma. Ir šie rinkimai, kur euroskeptikai galbūt dar neturi daugumos šiame parlamente, tai nemanykite, kad viskas baigta, nes didžioji dauguma Europos žmonių nenori Europos valstybės, nenori, kad komisija būtų vykdomoji valdžia, nenori tos e, vėliavos ir nenori to himno. Taigi, jūs busite išrinktas ir aš, aš e, džiaugiuosi galėdamas, džiaugsiuosi galėdamas su jumis toliau kovoti visus penkerius metus. Dabar neprisijungusių frakcijos vardu, ponė Lepin. Le 25 mai dernier, bitte, Frau Le Pen. Ein Issue. Das Wort hat jetzt Frau Le Pen. Bitte, Frau Le Pen. Setzen Sie bitte hin, das... Prašau, atsisėskite, ponė Lepen suteikiu žodį. Jokių, jokių skundų dėl darbo tvarkos taisyklių pažeidimų nepriimsiu. Jums žodžio nesuteikiu. Pone Lepen dabar kalbės. Prašau. Jeigu 65 dieną ζήτημα Jūs turėsite palikti salę, jeigu toliau triukšmausite. Kolega, aš prašau jūsų paskutinį kartą. Prašau, išveskite šitą parlamento narį iš salės. Prašau, išeikite iš salės. Pone parlamento nary, jūs dabar išeisite iš salės. Prašau išvesti parlamento narį iš salės. Ačiū. Prašau, išeikite iš salės. Gegužės 25 dieną. Minutėlė. E, e, Pone Papadakė, prašau išeiti iš salės. Jūs negalite trikdyti rimties tokiu būdu. Prašau išeiti. Balsuoti vėl galėsite, bet dabar aš jūs norėčiau paprašyti palikti salę. Ja. Okay, vielen Dank. Ačiū. Pone Lepen, jums žodis. Merci, monsieur président. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Taigi, gegužės 25 dieną Europos E, žmonės pamatė, kaip viskas vyko, nemažai šalių, įskaitant Prancūziją, kuriai aš atstovauju, e, pasirinko labai aišku signalą pasiūlyti. Taip, taip, mano brangiai tevinai, nei buvo pasirinkta piliečių labai aišku signalą pasiūsti. Ne Europą iš Briuselio, ne politikai gniaužiančiai, ne imigracijai masiškai organizuotai, ne mūsų tapatybės sunaikinimui, taip mūsų tautai, mūsų nacijai. Europa tapo kažkokiu mirtį nešančiu kvailų projektu, nuo kurio nusigręžia žmonės. Bet e, e, matome, kad elitas ir toliau siekia ginti savo privilegijas, iš, bando išlaikyti dabartinę padėtį, yra pasirengę žengti bet kokį kompromisą. Ir šiandieną matome dar daugiau e, įrodymų, kad žmonės jiems nerūpi. Ir e, svarbiausia reikia prisiminti, kad žmonės nusigrėžė nuo tam tikrų dalykų. Socialistai ir EPP grįžo prie savo senų įpročių, pasidalijo aukščiausius postus Europos parlamente. Ir visiškai nenoriu išvėti to, kas vyko per balsavimą. E, UMP, prancūzų socialistai, e, pripratę dalytis piragą, e, tu iki parlamentą, tu komisiją, aš balsuosiu už tave ten, tu balsuosiu už mane čia. Bet tikrai žmonės komisijos vadovų nepasirinko nei Žano Klodo Junkerio, nei Maltino Šulco nes jie visiškai nepažįstami valstybių narių gyventojams, jie valstybės narėse nieko nereiškia. Ir patriotai Prancūzijoje ir kitose valstybėse narėse dabar atmeta šio kandidato legitimumą. E, jūsų neišrinko žmonės, neišrinko Prancūzijos žmonės e, visiškai, visiškai nerinko jūsų žmonės. E, jūs neturite teisės vadovauti mūsų žmonių e, gyvenimams. Jūsų galiojimai yra neriboti. Jūs padėsite finansiniams lobistams, kurie atvažiuos į Briuselį ir vėl dar daugiau apipins korupciją jūsų institucijas kasdien. Aš prisimenu 99 metų gruodžio mėnesį vieną iš jūsų pareiškimų, ponė demokratė Mes priimame sprendimus, įgyvendiname juos ir paskui palaukėme, e, šiek tiek ir pasižiūrime, kas atsitinka, jeigu niekas neprotestuoja tai mes ir e, toliau veikėme laipsniškai, kol nebegalima grįžti atgal. Koks prisipažinimas, koks cinizmas jūs pakeisite poną Barosą, Martinas Šulcas galėjo uh, užimti tą postą, ar jūs galėjote jo, visai nesvarbu. Uh, jūs vedate mus į pavojingą utopizmą. Ir Mano didi prancūzų tauta mato dabar, kad matome, turime mažiau demokratijos, daugiau skurdo, mūsų tapatybė nacionalinė vis labiau nyksta. Pone e, Junkeri, jūs ir toliau palaikysite tą skurdą e, nelaimingumą žmonių, jūs e, rėmėte mokesčių prieglopšius, o dabar jūs pradėsite vadovauti tam tai maišaliniai Briuselio. Jūs, e, kovos, jūs siekėte sunaikinti e, nacionalinės valstybės, bet mes e, kovosime su jumis, su, ju, su institucijomis vis energingiau, nes matome, kad kiekvieną dieną namie mums vis geriau sekasi tiek Prancūzijoje, tiek kitose šalyse. Mes, mūsų remėjų daugiausiai, mes kas kad per kiekvienus rinkimus vis užsitikriname didesnę paramą. Jūs ir jūsų komisija nori, mes norime jūs pasiūsti į istorijos savartyną. Nepamirškite, patriotai, seks, ką jūs darote. Mes žiūrėsime, ar jūs nepadarote klaidų. Ir prancūzijos žmonės seks visus tuos Bruselio baisius nusižengimus. Mes e, stebėsime jūs, ponė Junkeri. Jūs nepripažįstate rinkimų rezultatų, bet mes būsime kartu su visais patriotais ir priminsime jūs, kaip iš tikrųjų, jums, kaip iš tikrųjų yra. Das Wort hat jetzt. Äh, Dabar norėčiau sutikti žodį ponai Junkeriui, prašau. Monsieur le Président. Gerbiamas pirmininkė, Ponės ir ponai deputatai, pirmiausiai norėčiau padėkoti visiems, išskyrus e, keletą kai kurių, iš dalyvaujusių šiuose diskusijose. Labai atidžiai išklausiau to, kas buvo pasakyta. Aš e, per savo ilgą politiko gyvenimą e, visuomet klausau parlamentų, įskaitant Europos parlamentą, Aš per ilgus savo darbo metus dalyvau daugybėje diskusijų ir labai ačiū visiems pasisakiusiems. Puikiai supratau, kad jeigu aš e, pasižiūrėčiau kiekvienos e, partijos programą, į kiekvienos frakcijos programą, e, reikėtų gal kalbėti plačiau, bet aš bandysiu teisių, e, kaip galima bendriau okumeniškiau e, pasižiūrėti į viską. Parlamentas balsuos slaptų balsavimu. Aš tai suprantu. E, ponas Faražas nenorėjo, kad paaiškėtų, kas balsuos už mane. kad niekas nepamatytų, kad ponas Faražas balsavo už mane. E, bus balsuojama e, slaptų balsavimu. Ir dėkoju poniai Lepen, kad nebalsuos už mane. Aš nenorėčiau, e, kad mane palaikytų tie, kurie atmeta ir atskiria. Ačiū, kad nebalsuojate už mane, ponė Lepen. Ačiū. Na, mes baigėme šiek tiek anksčiau negu numatyta. Tik dabar kolegos, kurie, kurie a, dirba įvairiuose biuruose arba ponios Luling bare, dabar galėtų sugrįžti į salę ir galėsime balsuoti. Dabar dešimčiai minučių nutraukiam posėdį ir 12.25 pradėsime balsavimą. Taigi 12 val. 25 min. prašome rinkti salėje. Pradėsime balsavimą.